gali, su jais gali atkeliauti ir bolos virusas. Ir dėl šių veiksmų mes konstatuojame, kad šiuo metu rizika susirgti bolos virusų ES yra labai menka. Dėkoju. Baigėme svarstyti šį klausimą ir prieš perėdami prie kitų klausimų aš norėčiau pasakoti, kad kad e, mūsų tarnybos išnagrinės pateiktus e, pakeitimus. 192 e, taisyklė. Ji sako, kad jeigu kas nors prieštarauja, prieštarauja proto, posėdžio protokolui, tuomet. Tuomet reikia apie tai tinkamai pranešti atitinkamoms tarnyboms. Buvo pateiktas pakeitimas protokolui. Taip, taip, jūs gerbkite mane, už, aš gerbiu jūsų nuomonę. Aš e, norėčiau, kad jūsų, e, jums būtų užtikrintos sąlygos dirbti ir kad, kad atsižvelgime jūsų vaidmenį. Taigi aš jūsų norėčiau paklausti, jeigu jūs norite pateikti pakeitimą, ir jūs negalite teikti politinio pobūdžio pakeitimų. Jeigu tekste yra klaida, tuomet jūs galite pateikti pasiūlymą ją ištaisyti tas klaidas. Tekstas yra labai aiškus, kad e, tik tuo atveju, jeigu tekste yra e, klaidų. Todėl pasakykite man, kokie yra. E, koks yra jūsų pakeitimas, ką jūs siūlote pakeisti ir tuomet mes spręsime, ar galime balsuoti. Merci beaucoup, monsieur le président. Dėkoju, ponė Pirinkė, dėkoju už tai, kad jūs prabilote apie balsavimą. Iš tikrųjų, tas pakeitimas yra nelabai aiškus, nes antrasis, pažvelgsime į antrąją dalį, ten yra parašyta, kad parlamentas išsako savo nuomonę dėl šeštojo punkto. Aš siūlau jums štai tokį pakeitimą. Aš noriu, kad būtų papildytas pirmoji pastraipa šeštojo straipsnio. Aš kalbu apie protokolą. Iš tai, ką siūlau įrašyti Kadangi balsavimas vyko e, rengiant e, videokonferenciją kartu su aukščiausiaja rada Ukrainoje ir kad Europos parlamentas balsavo kartu su aukščiausiaja rada dėl asociacijos susitarimo ratifikavimo. Ir aš norėčiau pasakyti štai ką. Ši procedūra. E, šiai procedūrai nepritarė. Ne šį nereglamentuojamą procedūrą, ne, procedūrai nepritarė parlamento nariai. Ir man atrodo, kad tai būtų tinkamas protokolo papildymas tam, kad aiškiai būtų pasakyta, kas įvyko tuo metu. Monsieur Gorge, je respecte vos idées. Taip, aš gerbiu jūsų idėjas, aš gerbiu visus parlamento narius. Deja, jūsų pakeitimas yra politinio pobūdžio. Jūs tiesiog norite pakomentuoti tai, kas įvyko. Šio klausimo nesvarstome. Šio to klausimo nesvarstėme, todėl mes negalime dabar e, patvirtinti tokio pakeitimo. Aš negaliu jų to e, įrašyti į protokolą. Toliau tęsime darbą pagal darbo tvarkę. Taigi, toliau mes išklausysime Sąjungos vyriausiosios galiotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojos pareiš, pareiškimą dėl padėties Irake ir Sirijoje ir ISIS agresijos įskaitant mažumų persekiojimą.